Dear colleagues, it's 9.40. Kolegos jau 9.47, taigi norėčiau tęsti komiteto posėdį. Dabar ir penktą ir šeštą klausimus nagrinėsime kartu. E, pradėsime diskusijas dėl AFIN nuomonių, dėl išorės skolinimo mandato iš išorė, e, išorės veiksmams Norėčiau, kad šie abu Šios abi nuomonės, penktasis ir e, šeštasis, ketvirtasis ir penktasis darbo atvarkės punktai būtų nagrinėjami kartu. Norėčiau priminti, kad Europos investicijų bankas yra stambiausia Europ... E, pasaulio finansų institucija, kurios 4 procentai veiksmų e, tenka ne Europos Sąjungai. Tai yra skirti išorės veiksmams finansai Tai yra mūsų veiksminga priemonė prisidedanti prie ES užsienio politikos ir jos tikslų. Norėčiau priminti, kad skolinimo įgaliojimų išplėtimas atitinka ir Europos investicijų pasiūlymą, kurį pateikė e, komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris šių metų rugsėjį. Tokiu būdu būtų galima geriau susidoroti su migracijos iššūkiais. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui e, gerbiamam kolegai e, Edvardui Kukan, prašau. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, iš tiesų, kaip jūs ir sakėte, abu pasiūlymai į, yra susiję su platesniu išorės investicijų planu, apie tai kalbėsime vėliau. Vienas iš jų e, tai yra išorės skolinimo įgaliojimai e, skirti, kad e, būtų galima kokybiškai ir kiekybiškai išplėsti investicijų banko skolinimo įgaliojimus išorės veiksmams e, ir korekciniams veiksmams atsižvelgiant į susidariusią padėtį siekiant reaguoti į migracijos sukeltą krizę. Įgaliojimų išplėtimas leis integruoti atsparumo iniciatyvą Vakarų Balkanams bei kaiminėms valstybėms. Kitais žodžiais tariant, garantijas išplečiame jas perduodami investicijų bankui bei mobilizuojame 3 milijardų eurų rezervą. Tokiu būdu e, nustatome galimybės investuoti ir finansuoti ir privačiam sektoriui, kad šis e, pasinaudodamas 2,3 milijardais eurų, galėtų taip pat inicijuoti investavimo veiksmus, tai yra susijęs su išorės skolinimo mandatu, yra sukūriamas garantijų fondas išorės veiksmams. O kalbant apie nuomonės, tai visų pirma sveikinu komisijos abu pasiūlymus. Iš tikrųjų, nelengva visus elementus susijęti kartu. Porą pastabų dėl išorės skolinimo mandato. E, tai galėtų būti e, veiksminga priemonė mūsų politikos tikslams pasiekti. Tačiau tam reikia strateginės krypties. E, puiku, kad galima pasinaudoti migracijos uh, pagrindinėmis priežastimi, reaguoti į migracijos pagrindinės priežastis ir orientuotis į mūsų strateginius tikslus. Taigi, jeigu atnaujintas skolinimo mandatas padėtų septynioms vakarų Balkanų valstybėms pagal atsparumo iniciatyvą, tai e, turėtų būti priemonė, kuri numatytų ir didesnės skolinimo ribas Taigi čia pritarčiau komisijos pasiūlymui, tačiau mane neramina tai, kad toks padidinimas būtų nepakankamas atsižvelgiant į kitus įsipareigojimus susijętus su krize, ypač Ukrainoje. Taigi siūlytume finansavimą dar didinti iki 35,8 milijardų kad būtų apimta ir mūsų veikla vykdoma rytų partnerystės valstybėse, rytų kaiminystėje. Tai reikalauja paskirstyti lėšas tarp atitinkamų regioninių įsipareigojimų. Suprantu, kad didinimas yra gana didelis, ypač e, dabar, kai nežinome, kur galima sutaupyti. Taigi esu atviras diskusijoms, bet tikrai nenorėčiau, kad e, virtualiai būtų siūloma pildyti fondą, nežinant, iš kur tų lėšų gausime. Be kita ko, remiu idėją investicijų bankui suteikti galimybę investuoti projektus iš privačių lėšų, iki šis sprendimas įsigalios kalbu apie vadinamąją warehousing nuostatą. Taip pat manau, kad skaidrumą reikia didinti, kalbant apie EIB e, fondų e, projektus, finansuojamus projektus. Kol kas tokio skaidrumo trūksta. O kai dėl garantijų fondo, tai pritariu techniniams pataisimams, kuriuos siūlo komisija e, su viena išimtimi. Iš dėl valdymo fondo, dėl valdymo funkcijų perdavimo komisijai. Manau, kad šiuo laikotarpiu garantijų fondą ir toliau turėtų valdyti Europos investicijų bankas. Šiuo metu mūsų prioritetas turėtų būti galimybė pasinaudoti šio garantijų fondų kuo efektyviau tačiau netmetame reinternacionalizavimo galimybės ir valdymo funkcijos perdavimo komisijai, tačiau tam reikia gerai pasiruošti, kalbant apie bendrąjį valdysenos principą ir e, valdymo priemonių paketą numatytą daugiametėje perspektyvoje. Taigi, manyčiau, kad pasiruošimo darbai turėtų prasidėti kuo anksčiau iki kito finansinio laikotarpio. Taigi, gerbėmiai kolegos, nekantrai laukiu diskusijų su šešėliniais pranešėjais. Esu pasiruošęs su jumis aptarti šios klausimus ar sustikti atskirai, dėl to, kad klausimai sudėtingi ir mums reikės dirbti sunkiai, kad parengtume atsakingą nuomonę. Dėkoju. Ačiū. Edvard Kukan, tikrai dabar turime laiko iki 10.15 ir prašom galime pasisakyti. Pone Gil, pone Bashir, pone Liuzing, pone Hauteler, pone Svolski ir Schaffhauser. Ponas Peitelė, prašau, visi norintys pasisakyti. Uh, buvo užregistruoti. Maksimum dvi minutės jums. Prašau, pirmiausia, pradėkime nuo ponios Indegių. Ačiū. Ačiū ponui Kukan, pranešėjui, kaip šešėlinė pranešėja atsakinga už migraciją. Sveikinu komisijos pasiūlymą išplėsti LLM, kad būtų galima padidinti pagalbą pereinamai laikotarpį išgyvenančiams valstybėms, kad šios galėtų geriau susitvarkyti su migrantais ir pabėgėliais pietų kaiminystėje. Tikrai tai sukuria didesnę ekonominę atsparumo galimybę ir tai yra vienas iš būdų, kaip veiksmingai, holistiškai reaguoti į migracijos iššūkius. Pritariu tam, ką sakė pranešėjas jei EIB teks prisijimti daugiau sričių pagal skolinimo galiojimą, tai ir kiekybiškai reikėtų didinti jo lėšas, kad naują veiklą jisai galėtų vykdyti. Tai ypač pasakytina apie e, paties banko norą ir jo dabar turimos lėšos nebus pakankamos prioritetams pagal bendrą europinę strategiją gyvendinti. Taigi tai yra problema ne tik išplaukianti iš veiklos vykdomos Ukrainoje. E, jeigu lėšos nebus didinamos, tai ir Azijoje vykdoma veikla e, susiaurės, e, nebus orientuojamas į klimato kaitos prioritetus. Ta pati galima pasakyti apie Latino Ameriką ir Pietų Afriką tai neleis investicinių bankui veikti, e, bendradarbiauti su naujosiomis mums strategiškai svarbiomis šalimis, tokiomis kaip Birma, Kuba, Iranas. Taigi pritarčiau banko prašymui didinti 6,2 milijardais eurų e, finansavimą, kad išorės e, veiksmų finansavimo planas buvo, būtų veiksmingas ir kad uh, visos funkcijos ir įsipareigojimai žmogaus teisų apsaugos rytyje būtų įgyvendinami. Atsiprašau, mūsų diskusijos turėtų baigtis 10.15. Dar 20 sekundžių jums duosiu. Taigi didžiaja dalimi remiu pranešėjo kvietimą diskutuoti dėl išorės skolinimo struktūros, uh, dėl valdysenos perdavimo komisijai, bet galbūt viršalių pagrindų šį klausimą būtų galima spręsti. Ačiū. Labai ačiū, ponas Bašir, dvi minutės. Dėkoju, sveikinu kolegą, sveikinu pranešėjo e, pranešimą, vos keletas komentarų. E, manyčiau, kad reikia prisiminti patarlę, kad jei žmogau duosi žuvį, tai pamaitinsi jį dienai, bet jei duosi meškerį ir išmokysi žvejoti, tai jis bus sotus visą gyvenimą. Taigi ir šiuo atveju turime orientuotis į migracijos priežastis ir taip paskirstyti lėšas. Ačiū. Losing. Ačiū, toliau kalbės ponia Lūzing. Labai ačiū. E, pritariu nuomonės e, pranešėjui, tai yra, kad reikia tikslinti dar pakeitimus tam, kad būtų galima orientuotis į socialinės ir ekonominės priežastis migracijos. Be to sveikinam, kad tai, kad biudžeto e, lėšų padidinti numatoma, atsižvelgiama į privataus e, sektoriaus, tai yra skolinimą privačiam sektoriui, bet aš skeptiškai vertinu tokią galimybę, nes praeitie jau buvo atveju, kai, e, e, kai buvo pasitelkiamas privatus sektorius pagalbai trečiosiom šalims, tai daugiausia vis dėlto iš to naudos gavo užsienio bendrovės, ne tiek vietos trečiųjų šalių bendruomenės. Uh, Tad e, skolinimas e, turėtų būti orientuojamas į vietos, trečiųjų šalių, vietos sektorius. Be to reikia užtikrinti, kad paskalos, paskolos padėtų vietose e, gyvenantiems žmonėms ir įmonėms. Ir būtent tai, į tai atkreipiamas dėmesys pakeitimuose. Mes nenorėtume, kad 60 procentų E, vystomosios pagalbos grįžtų į ES ir tokiu būdu tikrai negalima kalbėti apie tinkamą migracijos e, e, priežasčių sprendimą. Toliau, dėl fondo valdymo perdavimo komisijai, tai taip, aš suprantu, kokią logiką vadovavotės ir reikia palaukti, kol komisija pateiks rimtus pagrindus tam. Ačiū, ponė Liusink, ponė Hautala. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš suprantu, kad e, ponas Kukanas labai išmano šį klausimą, tačiau mūsų frakcija skeptiškai e, vertina pasiūlymą numatyti didesnės lėšas e, Europos investicijų bankui. Komisija juk jau yra sakiusi, kad kažk... tokių pinigų nebus, kad juos reikės perimti iš kitų investicijų uh, tam tikrų struktūrų. Ir Europos investicijų bankas, nepaisant visų pastangų, vis dėlto e, netitinka tikro e, vystomojo banko reikalavimų, nors deda pastangas. Būtent e, tie būdai, kaip jis met, įvertina rezultatus, tą rodo ir be to bankas susiduria tikrai su rimtais sunkumais, su mažiausiai, dirbdamas mažiausiai išsivysčiusiuose šalyse. O būtent tose šalyse reikia išlaikyti vystomąją pagalbą, kuri būtų numatoma iš ES biudžeto. Todėl nemanyčiau, kad e, būtent čia reikėtų pavesti visą šitą veiklą Europos investicijų bankui. Komisijos pirminis pasiūlymas dėl garantijų fondo, manyčiau, kad e, valdymas to fondo būtų perkeltas komisijai. Dabar visi tie sprendimai, kuriuos teks priimti, sprendimai susiję su vystomąją pagalbą, tai, tai susiję su tokiu bendru klausimu, kaip migracijos priežasčių e, sprendimas Ir čia kolega teisingai pasakė, kad geriau išmokyti trečiųjų šalių žmonės, e, kaip naudotis meškerę, kad jie užsitikrintų pragyvenimo šaltinį visą gyvenimą. Tad ir turėtume siekti, kad vystomoji pagalba būtų kuo veiksmingesnė. Tad e, mes vėlgi prieštarautume kolegai Kukanui, kad čia reikėtų didinti AIB numatomas lėšas ir būtent garantijų fondo valdymą dar jam patikėti, ne komisijai. Ačiū. Toliau. Ponas Arijus Volski. Taip, turbūt e, aš vienas iš tų, kuris daugiausia kalba apie migracijos priežasčių e, sprendimą. Tačiau požiūriu visiškai pritariu pono Kukano pasiūlymui kad e, norint numatyti papildomų darbų, reikia numatyti kartu ir papildomų lėšų. Ir kad tikrai nebūtų sukūriama problemų kitur. Bet to noriu pasakyti, kad e, tai pigu, e, sąnaudų prasme pasiteisina, nes iš tikrųjų e, Europos investicijų bankas, ponė Hautola, nėra vystomasis bankas, tai yra investicijų bankas remintis įvairius veiksmus už ES ribų. Ačiū. Toliau dvi minutės skirsiu ponui Schaffhauseriui. Brangus kolegos, aš e, dėl dviejų priežasčių nepritariu e, proje, nuomonės projektui. Pone pirmininkė, pirmininkė, e, tiesiog sustabdykite ant tuos, kurie, kurie, kurie teatrą vaidina ir atsukit laiką, man duokit laiką tinkamą. Taip, kodėl priešinuosi? Uh, dėl dviejų priežasčių. Gentlemen, gentlemen. Pone, pone, e, pone Zarijus Volski, e, gal tiesiog atsisukite į pirmininkę ir jūs, pone, nusiraminkite. Ačiū, kad mane mokot, pone Karver. Ir dabar dvi minutės skiriu ponui Šafhauzeriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kodėl priešinusi? Nes Europos investicijų bankas yra Europos bankas. Ir taip mes matom, kad jis netlieka europinio vaidmens jam numatyto kad dabar vėlgi tie e, šiaurė toliau nebereinvestuoja į pietus. Tačiau galima sakyti, kad Europos investicijų bankas neužtikrina svarbiausios e, savo funkcijos - užtikrinti kapitalo tam tikrą paskirstimą ES viduje. Antra priežastis. Dabar e, sakoma, kad Europos investicijų bankas investuoja į išorės projektus. Bet čia iš tikrųjų e, kalbama apie tam tikrą investicijų agentūrą, tokią kaip e, investicijų fondą. Bet čia vėlgi nėra, ne, nenumatom išlaidų. E, ir vėlgi, kaip jau sakiau, Europos investicijų bankas netlieka savo svarbiausios misijos, o dabar kalbama apie papildomą e, misiją, e, nesukuriant tam tikros valdymo agentūros, kuri užtikrintų antros misijos įgyvendinimą. Tad tai yra didžiulė klaida. Ir tokiu būdu. Mm, mes tikrai nepasieksim to tikro Europos investicijų banko tikslo. Priešingai, tiesiog tada Europos investicijų banko misija pasidarys dar labiau miglotesnė, nes čia vėlgi buvo kalbama apie garantijas ir Tad vėlgi, ne, nenumatant tinkamų lėšų e, banko misijoms, banko naujiems veiksmams, apie kuriuos kalbama, tikrai tai nepasiteisins. Ačiū. Toliau ponas Pitela. Peterle. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuomonės pranešėjas, ponas Kukanas, e, puikiai išdėstė reikalo esmę. Mes turėtume užtikrinti finansavimo testinumą. Ir aišku, tada e, logiška kalbėti apie aukštesnės e, lėšų ribas ir logiška kalbėti apie skolinimą privačiam sektoriui. Tad vėlgi, uh, reikėtų kartu visą tai derinti su mūsų išorės veiksmų politika. Ačiū, ponė Peterle. Ir dabar galiausia kreipiuosi į poną Samvaiberį Gerį, komisijos atstovą, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kartu ačiū pranešėjui, ponui Kukanui, už dokumentą. Aš noriu pasakyti tris mintis iš esmės. Pirmiausia, dėl tos aukštutinės e, išorės įgaliojimų ribos. Dabar e, padidinama iki 35,2 milijonų, o mūsų vertinimų tai yra 190 milijonų. Ir tai bus numatoma per, e, buvus, per e, būsimąją finans, finansavimo programą. E, pakartosiu komisijos poziciją, kad ketvirta e, išlaidų kategorija labai ribota šiuo metu ir dabar norint padidinti lėšas bankui, tai tada reikės lėšų per, paimti iš kitų išlaidų kategorijų. Pagal komisijos pasiūlymą iki 27 milijonų, iki, iki 30 iki 32,3 milijardų. Tad yra jau tam tikra marža papildomų lėšų, e, numatant papildomą, papildomą tikslą bankui. Dar turto valdymas pagal garantijų fondo reglamentą. Čia techninis klausimas, tačiau mintis gana paprasta. Dabar komisija turi techninių uh, pajėgumų tam, kad būtų galima, e, kad, tam, kad valdytų turtą pati. Mes turim mm, žmonių, turim struktūrų, turim e, įrangos, tad komisijai tai papildomai nieko nekainuos. Ir tai padės sutaupyti mm, maždaug vieną milijoną eurų dėl būtent, jeigu tai būtų valdoma e, kitos struktūros. Tad kalbama apie maždaug 6 milijonus eurų, o tai reiškia 66 milijonus eurų, atsižvelgiant į tą sverto poveikį. Ir galiausia, trečias dalykas, kurį norėjau pasakyti, jis nebuvo minimas per diskusiją, tačiau labai trumpai išbraukti, pasiūlymas išbraukti Rusiją iš e, būtent valstybių narių, kurioms galima numatyti finansuoti projektus. Tad dabar 2014 e, e, m. Liepos e, vadovų tarybos išvadose numatyta, kad Rusija būtent dabar projektų negalima finansuoti, tai yra projektų įgyvendinamų Rusijoje. Tad tiek aš norėjau į tai atkreipti dėmesį. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Bjorn Gabriel, Europos investicijų banko atstovas. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pasikvietėt mane į šios dienos diskusijas. Ačiū ponui Kukanui, tikrai parengėt gerą nuomonės projektą. Mes pritarėm e, bendroms gairėms dėl vidurio peržiūros ir čia du dalykus paminėsiu. Pirmiausia, siūlomos viršutinės ribos. Padidinimas jų iki 305,8 milijonų eurų, milijardų eurų. Tai iš tikrųjų padės įgyvendinti išorės e, veiksmus, išorės politi, pagal išorės politiką, būtent tai e, dėl ko e, prašė Europos investicijų bankas. Ir tas viršutinės ribos padės mums ir toliau skolinti daugelį regionų, kur mūsų prašoma pagalbos ir kartu mes tikrai pateiksim teigiamą signalą apie savo užmojus, ypač artimųjų rytų šalyse. Toliau ry, siūlymas su, sustiprinti EIB veiksmų ryšius su ES išorės politiką, bet mes jau visiškai orientuojamės į užsienio politiką, kaip antai Rusijos e, sankcijos, kurios čia buvo paminėtos. Aišku, galima tą ryšį įtvirtinti dar geriau. Galim geriau derinti ES pagalbą, e, finansavimą, e, galima integruoti, atsižvelgti į politinį svertą. Tad šis principas iš tikrųjų jau pripažįstamas, juo vadovaujamasi ES e, išorės pasaulinėje politikoje. Ta tiek ir mes mielai aptarsim visas mintis, kurios buvo čia įsakytos, da, jau galim tą padaryti po šito posėdžio ir vėliau. Pirmininkas, labai ačiū už jūsų pastangas už jūsų pastabas ir dabar žodį suteiksiu kolegai Kukanui, baigiamajam žodžiui. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegos, e, kartu ačiū komisijos atstovui, atstovams už pasisakymus, už pastabas. Taip, pradžioj jau sakiau, kad e, nebus lengva priimti tinkamą nuomonę, bet diskusijos tikrai buvo gerus Per jas išgirdau įvairių politinių frakcijų pozicijas. Mane pradžiugino tam tikrų kolegų parama mano pasiūlymams. Kiti kolegos išsakė logiškų, kritiškų argumentų, tad matau, kad bendros pozicijos pasiekti nebus lengva. Eidė Hautala su visa pagarba galėčiau pasakyti kolegiai, kad būtų tikrai sunku e, bus suderinti tas tokias kraštutinės dvi nuomonės. Nes matau, kad žaliųjų frakcijos skepticizmas tikrai yra labai didelis. O dėl kitų kolegų pasisakymų tai mes jau pradėjom rimtas konstruktyves diskusijas ir tikrai laukiu gerų pasiūlymų. Ačiū kartu komisijos atstovui, Europos investicijų bankų atstovui, nes e, kalbam apie sritį, kurioje yra daug techninių klausimų. Tad tos pastabos tikrai padės mums spręsti tuos klausimus. Tad laukiu tolimesnių jūsų pakeitimų siūlymų ir tolimesnių diskusijų. Ačiū. Ačiū, ponė Kukanai. Dabar pakeitimų galite pateikti iki vasario 16-12 valandos, o dabar mm, e, mūsų komitete vėlgi toliau aptarnėsim ir balsuosim 20, kovo 20-21, o biudžeto komitete kovo 30. Ta tiek. Ačiū. O dabar galime eiti prie šešto darbo tvarkės punkto. Matau, mūsų svečias ką tik įėjo į salę sveikinuosi su juo.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 Pereikime prie šešto darbo atvarkės punkto, keitimasis nuomonėmis apie ES ir Indijos santykius. Pone Gulanskiai, jeigu jūs atsisėstėt, galėsime pradėti susitikimą. Noriu šiltai pasveikinti poną Gunarą Vygandą, kuris yra Europos išorės veiksmų tarnybos valdantysis direktorius, atsakingas už Azijos ir Ramiojo vandenino regiono klausimus, ir taip pat jūsų ekscelencija Mančyva Singapūri, kuris yra Indijos ambasadorius Europos Sąjungoje. Sveiki. Šitas keitimasis nuomonėmis buvo surinktas dėl to, kad buvo pradėta strateginė ES ir Indijos partnerystė praėjusiu metu kovo 30 dieną. Ir šiame kontekste užsienio reikalų komitetas rengė e, pranešimą savo iniciatyvą apie ES ir Indijos santykius. Pranešėjas yra ponas Prėda. Vyko, vyks AFET misija į Indiją vasario 21-22 dienomis. Lankysimės Delgė ir kitur. Ponas vygandai ir ambasadoriau, parlamentas ne vieną kartą nagrinėjo ES ir Indijos santykius, kad pagrystų mūsų partnerystę. Ponas Sumitra Maja 2015 m. birželio mėnesį lankėsi pas mus, mes tikime su juo susitikti ir šį mėnesį Indijoje. Jis labai prisidėjo prie mūsų santykių e, suaktyvėjimo. Tai norėtume išgirsti, ką Jūs manote apie ES ir Indijos santykius. Ir gal pirmas teiksiu žodį ponui Vygandui, paskui ambasadoriui Pūrė. Maždaug po dešimt minučių, o po to galėsime keistis nuomonėmis. Jeigu visi sutinkate, tuomet žodis, ponė Vygandai, Jums. Labai ačiū. Labai ačiū už galimybę pasisakyti apie tai, kaip būtų geriausia toliau plėtoti ES ir Indijos strateginę partnerystę. Europos parlamentas e, visada buvo ir toliau bus labai svarbus, e, stiprinant mūsų partnerystę. Norėčiau paminėti buvusio pirmininko Šulco dalyvavimą Indijos ir ES viršūnių susitikime praėjusį kovo mėnesį. Ir Taip pat lankantis Indijoje 2015 metais, tai buvo labai vaisingas vizitas. Jūs irgi ką tik paminėjote, jį tuo metu susitikome su Indijos parlamento pirmininku. Iš tiesų, šitas santykis yra ryšys tarp dviejų pagrindinių demokratijų pasaulyje. Ir todėl svarbu iš, išlaikyti ryšį tarp ES ir Indijos ir viršūnių susitikimo paruoštose dokumentuose tai buvo įvardinta. Ir ryšys santykiai su Indija gali būti labai svarbus steigiant ES draugų grupę Indijos parlamento žemesniuosiuose rūmuose. Indija yra vienas iš mūsų pagrindinių strateginių partnerių Azijoje ir norime toliau plėtoti savo santykius, kad šios partnerystės strateginis pobūdis būtų pilnai išnaudotas. Be abejo, keletas metų buvo sunkių ir tarp 2012 ir 2016 metų nevyko viršūnių susitikimai, kas tai, o tai pailustruoja tos sunkius metus. Ir iš tikrųjų mūsų santykiai yra formuojami labai sudėtingomis sąlygomis tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Čia galima dar kartą prisiminti referendumą Junktinėje karalystėje ir galima paminėti, kad daugelis Indijos žmonių ES laikė e, Junktinės karalystės kalėjimu. Taip pat reikia nepamiršti ir naujos JAV administracijos ir galimas terorizmo grėsmės, kurios puikiai matosi iš išpolių tiek Indijoje, tiek ES, o taip pat yra ir pabėgėlių ir prieglopšio prašytojų E, krizė, o taip pat ir klimato kaitos problemos. Paradoksiška, bet daugelis tų sudėtingų iššūkių vėl gražino nemažai Indijos gyventojų susidomėjimą ES ir ES susidomėjimą Indiją. Mes turime geriau ir pilnai išnaudoti savo santykius ir jų turimą potencialą, nes uh, čia galėtume remtis ir savo bendrais interesais, ir mūsų bendrų įsitikinimų demokratijos svarba, žmogaus teisų apsauga ir teisės viršinybė. Indija iš tiesų ir e, su ES gali plėtoti sparčiai besivystančius ekonominius santykius ir tai atspindi augantis prekybos mastai ir investicijos, skai, investicijų skaičiai. ES pasaulinė strategija, kurią pristatė ponė Mogerinė, vyriausioji galiotinė, e, pabrėžė ES istorinius ryšius su Azija ir tiesioginį ryšį tarp ES klėstėjimo ir saugumo Azijoje ir atvirkščiai. ES ir Indijos viršūnių susitikimo sėkmė vėl atnaujino mūsų santykius, matėme, kad premjeras Mūdis išreiškė pasiryžimą pilnai išnaudoti mūsų strateginės partnerystės potencialą ir ES laikyti svarbių partnerių, e, modernizuojant savo paties valstybę. Susitarėme dėl labai ambicingos ES ir Indijos bendradarbiavimo strategijos iki 2020 metų ir ta strategija yra apima ir politinius ir saugumo klausimus, kur be abejo reikia stiprinti ryšius ir taip pat e, toje strategijoje yra minimi ir minimas mūsų vaidmuo ir pasauliniais klausimais. Čia įeitų ir vanduo, švari energetika, e, vanduo tyrimai, inovacijos ir kitos temos. Šios strategijos įgyvendinimo priemonės yra nuolat pabrėžiamos ES vizitais, ten lankėsi komisijos narys Vela, taip pat ponas Katainen. Ir paskutinis vizitas buvo lapkričio mėnesį, bet norėtume, kad daugiau aukšto lygio pareigūnų iš Indijos atvyktų čia, įskaitant ir politikos pareigūnus. Toliau norėčiau paminėti ES Briuselio konferenciją Afganistano klausimais, kur lankėsi e, ponas Akbaras, Indijos valstybės sekretorius, jis labai aktyviai dalyvavo toje konferencijoje. Ir žinoma, buvo ten numatyta vienas milijardas eurų iš Indijos pusės e, Afganistanui reformoms ten įgyvendinti. Ir e, beje, e, vyko ir viena vakarienė, kurie dalyvavo Bankimūnas, Afganistano prezidentas, Pakistano atstovai, Irano atstovai, Kinijos atstovai. Ir ta vakarienė puikiai parodo, kokio bendradarbiavimo norėtume su Indija, būtent siekiant išspręsti labai konkrečius iššūkius ir konkrečias problemas mūsų gyvenamosi regionuose. Komisaras Vela savo vizito metu pasirašė vandens partnerystę, kuri taip pat pastiprins mūsų bendradarbiavimą, užtikrinant šios svarbaus ištekliaus prieinamumą. Kita tema yra švari energetika. Šio, šio klausimu ypatingai intensyviai dirba mūsų energetikos klausimų departamentas ir taip pat tiek ES, tiek Indija pasirašė Paryžiaus susitarimą, kas irgi yra žingsnis pirmin. Ir mes be abejo norime e, ir verslą labiau įtraukti iš šių klausimų sprendimą. ES ir Indijos bendradarbiavimas informacinių technologijų srityje yra e, iliustruojamas skaitmenės Indijos projektu. Bangalore buvo pradėtas būtent tam skirtas projektas. Toliau žmonės. Erasmus Plus yra viena iš puikių priemonių palaikyti ryšius tarp žmonių, ypač tarp jaunimo. 2016 e, metais 500 procentų išaugo paraiškų skaičius ir 508 dalyviai buvo atrinkti, daugiau negu 300 iš Indijos ir apie 200 iš ES į Indiją vyko. Taip pat vyko ES ir Indijos aukštojo mokslo konferencija dėlyje. Bet nors tie visi skaičiai atrodo įspūdingai, reikia nepamiršti, kokie yra Indijos gyventojų skaičiai. Ir Indijoje ir, ir iš Kinijos, pavyzdžiui, buvo tris kartus daugiau pageidaujančių dalyvauti Erasmus Plus programoje ir tai rodo, kad dar kur tobulėti tikrai yra. Toliau Europos investicijų bankas remia mūsų veiklas, nors iš pradžių tai buvo vystimo pagalba kuri nebuvo taikoma mūsų bendradarbiavimui su Indija, bet dabar Europos investicijų bankas remia e, partne, investicijų partnerystę. Ir šiais metais šis bankas Dėlyje atvers savo padalinio duris. Tai taip atrodo e, banko e, dalyvavimą mūsų veikloje. Jo bendras lėšų, bendra lėšų suma bus 1,5 milijardo eurų skirta Indijai. Taip pat jau minėjau užsienio politiką, kad mes norime dirbti dar aktyviau svarbiausiomis temomis kurios yra aktualiausios stabilumui ištikrinti tiek Azijoje, tiek artimuosiuose rytuose, tiek Afrikoje. Taip pat dėl kovos su terorizmu reikia įgyvendinti mūsų bendrą deklaraciją. Taip pat bandome sustiprinti bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti saugumą jūrose. Ir čia yra įtraukta ir ES misija Tailandė. Taip pat Indijos bendradarbiavimas su Europolu yra sveikintinas dalykas ir mes tikimės, kad galėsime irgi padėti Indijai ir galų gale bus pasirašyta bendradarbiavimo susitarimai. Taigi ir taip pat kibernetinio saugumo srityje reikia stiprinti bendradarbiavimą. Kalbant apie žmogaus teisės viršūnių susitikime buvo paminėta, kad čia irgi labai svarbu bendradarbiauti, jungtinių tautų kontekste pavyzdžiui, ir mes savo žmogu, Europos Sąjungos žmogus teisų dialogą pradėjome 13 metais ir dabar tikrai svarbu žengti tolesnius žingsnius. Ir visai netrukus e, bus dar viena oficiali proga aptarti žmogaus teisės, kai ES atstovai lankysis Indijoje. Taip pat esame patvirtinti bendrą e, bendra darbo atvarkė mobilumo, judumo klausimais. Ir čia strateginiai partneriai yra raginami prisijungti. Taip pat strateginiai partneriai yra e, raginami prisijungti sprendžiant pabėgėlių krizę. Na ir galiausiai reikia stiprinti priekybos ir investicijų santykius ir būtent šią mūsų strateginės partnerystės dalį. ES nori ir toliau mm, sudarinėti priekybos, laisvos priekybos susitarimus, bet taip pat svarbu e, užtikrinti ryšius ir tarp atskirų valstybių narių ir Indijos. Ir ponas Katainen kaip tik ir ieško būdų, kaip visą tai padaryti. Na ir pabaigai, mūsų santykiai tikrai labai svarbus ir mes nuolat peržiūrime prioritetus, pritaikome juos prie besikeičiančios situacijos siekiame pilnai išnaudoti šių santykių potencialą ir būtent dėl to labai džiaugiamės, kad Europos parlamentas aktyvina savo ryšius su Indijos parlamentu ir šiais metais šiek tiek vėliau mūsų ryšiai dar labiau sustiprės susitikime e, Indijoje. Labai ačiū vykant. Dabar suteiksiu žodį jo ekscelencijai ambasadoriui. Ačiū gerbiamas pirmininkė už galimybę pasisakyti. Ačiū už tai, kad pakvietėte. Norėjau pasisveikinti vokiškai ne tik dėl to, kad norėjau būti mandagus, bet vieną kartą e, teko ir man pa, panaudoti vokiečių kalbą praktikoje, netiek daug galimybių te turiu. Taigi ačiū. Gunar, norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už e, tokį puikų Indijos ir ES santykių m, įvertinimą. Dėkoju Jums už tai, ką padarėte, kad mūsų santykiai gilėtų. Iš tikrųjų, noriu pasakyti, kad aukščiausio lygio susitikime Jūsų dalyvavimas buvo absoliučiai kritinės svarbos. Labai ačiū. Ačiū gerbiamas pirmininkė Jums ir Jūsų komitetui. Ačiū visiems nariams, su kuriais susipažinau per pastarosius trejus metus. Esu nuoširdžiai dėkingas už draugystę, už draugystę su manimi asmeniškai ir mano šalimi Indija. Ne vienas e, esate lankėsi mano šalyje, esu už tai dėkingas, dėkingas visam Europos parlamentui. 2015-aisiais e, parlamento pirmininkė lankėsi čia, dabar ji laukia jūsų parlament, E, savo parlamente, e, Indijos parlamentas ir išorės reikalų komitetas nulatos palaiko ryšius su jumis. Aš ten norėjau pasakyti, kad Indija ketina į Europą, į Briuselį gegužės pra, pabaigoje, birželio pradžioje deleguoti geros valios parlamentarų delegaciją. Uh, Taigi mes e, suinteresuoti santykių plėtra, mums jie brangus. Aišku, turite jūs delegaciją santykiams su Indija, matau pirmininką ir vicepirmininkę. Jūs esate labai aktyvus ir tai sukuria pridėtinę vertę, už kurią mes tikrai esame nuoširdžiai dėkingi. Gerbiamas pirmininkė, mm, kaip jau ponas Vygant sakė, e, mūsų santykiai pagristi tam tikrais e, elementais, kurie buvo išryškinti. Aš norėčiau akcentuoti štai ką. Esu tvirtai įsitikinęs, kad Indija ir ES yra labai artimai susiję savo įvairovę, kalbinę įvairovę, virtuvių um, įvairovę. Taigi turime tiek daug paralelių, mus tiek daug jungia. Aukščiausio lygio susitikime bandėme rasti dar daugiau sąlyčio taškų. Suprantama, Indijoje taip pat yra teisės viršenybė ir demokratija. Bet vienas iš mūsų privalumų ir turtų yra įvairovė. Uh, Europos, Europos Sąjungos taryba e, parengė e, plakatą, kur buvo tiesiog parašyta Indija Europos Sąjunga. Gana didelis plakatas, e, žodžiai vairiomis Europos Sąjungos kalbomis. Tai yra tokių santykių išraiška. Tačiau svarbiausia, kad kalbame apie paprastų piliečių galimybės bendrauti per įvairias programas, iniciatyvas. Jūs paminėjote, kad ne, nepakankamai daug mūsų piliečių lankosi ES ir atvirkščiai, bet tikimės, kad e, tai auks and, ir, ir organizuojame aukščiausio lygio susitikimus. Kitas uh, planuojamas naujame dėlyje. ES jau pasiūlytos susitikimo datos. O čia kovą įvykęs e, susitikimas įvyko vos savaitę po baisių išpolių Briuselyje. Tuomet mes manėme, kad būtina mums atvykti čia ir dalyvauti, nes mums buvo tai labai svarbus solidarumo signalas. Kaip žinote, jau keturis dešimtmečius Indija patiria terorizmo išpolius ir mus labai liūdina tai, kad jūsų puikia šalis nukentėjo. Taigi mes, pasaulinė bendruomenė, turime visomis jėgomis e, šį klausimą spręsti ir bandyti suvaldyti terorizmo tinklus kovoti su šią istorijos blogybę ir mes norėtumėm padėkoti Jums, ponė Vygan, už tai, kad minite to, šią sritį kaip e, galimų e, santykių gilinimo sritį, dėl to, kad e, tik iš to laimėsime, abipusės iš to laimės, tai svarbu visai žmoniai, visam pasauliu. Taigi norėjau apie tai pakalbėti. Taip pat minite kitus aspektus Noriu akcentuoti, jog ES ir Indija e, turi bendrų interesų e, daugia šališkumą, įvairovės prasme, turime prisimti pasaulinę atsakomybę. Minite klimato kaitą. Nekartą per pastaruosius metus diskutavau su kolegomis atsakingais už klimato kaitų prie, kaitos priemonių taikymą. Ir tai vyko, šie susitikimai vyko prieš Paryžiaus konferenciją. E, komisaras Kanėtė į mane nuolatos pažvelgdavo ir sakydavo, mes tikimės jūsų pagalbos. Ir aš bandydavau patikinti um, komisarą, kad Indija ne tik įsipareigojusi laikytis šio susitarimo, bet jį įsipareigojusi laikytis ir kitų įsipareigojimų, nes tvarus ir ekologiškas vystimasis yra mūsų civilizacijos esmė. Taigi esame daugelio kitų susitarimų signatarai. Esame valstybė, uh, kuri yra pasiryžusi prisijimti pačius garbingiausius įsipareigojimus. Mūsų vystimosi tikslai, aišku, susiję ir su dideliu elektros energijos suvartojimu ir jo didinimu, kadangi augame vystomis. Tačiau tai apima ir saulės energijos suvartojimą ir jo didinimą. E, aišku, bendradarbiavimas tikrai neapsiriboja priekybą. Turbūt visi suprantame, kad turime kalbėti apie bendradarbiavimą kovos su terorizmo ar kibernetinių išpolių e, atvejais. Tai yra klausimai, už kuriuos jūs atsakingi, kurie mums labai svarbus esate vieni iš pagrindinių mūsų priekybos partnerių ir e, donorai Indijoje. Taigi, svarbu tą e, bendradarbiavimą plėtoti e, konkurencijos kom, generalinio direktorato atstovai su mumis nuolatos bendradarbiauja. Reikia pasisakyti, kad jau keletą metų kalbėmės ir daromės dėl prekybos susitarimo. Pastaruoju metu tos darybos vyksta aukščiausiųjų ministrų lygmenių, kad darybos būtų atgaivintos. E, pavadinimas bus platus e, prekybos ir investicijų susitarimas. Taigi, suprantame jūsų interesą investicijomis. Tačiau e, kita dalis yra priekyba. E, svarbu e, orientuotis į visą susitarimą, jo asmę, o ne pasirinkti tai, kas vienai ar kitai pusiai e, svarbiausia. Matau, kad kalbu jau beveik devynės minutės. Taigi pasakysiu, kad pasaulis yra kupinas iššūkių, ypač dabar. Tarp jų ekonominiai ir politiniai. Tačiau mes, ES bei Indija, esame stipriausi demokratijos bastionai. Mes esame didžiausia e, šią prasme šalis geografiškai, jūs antra pagal didį sąjungą. Taigi esame vieni kitai suinteresuoti ir turime dirbti taip, kad e, apjungtume mūsų bendrus e, e, interesus ir e, sumažintume skirtumus, nes kalbėdami apie skirtumus niekur nenueisime. Turime galimybių ir reikia jomis pasinaudoti, pasinaudoti tuo potencialu. Taigi linkiu Jums, ponė pirmininkė, ir delegacijai produktyvaus ir vaisingo apsilankimo Indijoje. Esu įsitikinęs, kad susitikimai naujajame dėlyje prisidės prie geresnio tarpusavio supratimo, atgaivins dvišalį bendradarbiavimą visose abiems pusėms e, svarbiose sritise. Ir labai tikiuosi, kad tai padės pasirenkti aukščiausio lygio susitikimui, kuris įvyks dėl, naujajame dėlyje šių metų kitoje pusėje. Ačiū, ambasadoriu. Ačiū, ponė Vygandai, už įdomias pastabas. O dabar turi maždaug 30 minučių laiko, per kurį galima aptarinėti dabartinius ES ir Indijos ryšius. Matau dešimt kolegų paprašiusių žodžio, tad e, kiekvienam skirsiu po dvi minutės laiko, nedaugiau, kad dar būtų galima suteikti galutinį žodį, žodį mm, prelegentams. Ir pirmasis ES Indijos e, delegacijos vadovas, ponas Van Orden. Ačiū, ponė pirmininkė. Turbūt <laughs> visi Europos parlamento nariai galėtų praktikuotis kalbėti vokiškai. Taip. Pirmiausia, noriu pasakyti, ko, kaip man malonu matyti jūsų ekscelenciją ambasadorių kartu su mumis, nes jūs esat vienas energingiausių ir veiksmingiausių ambasadorių tarp visų uh, ambasadorių, ekscelencijų reziduojančių Bruselėje. Didelis malonumas tikrai jūs matyti. Taip, dabar e, nepaisant tų visų gražių žodžių e, ir klišė, kuri, kurios dažnai sakomos apie Indiją, vis vien reikia pripažinti, kad Indija ne visai iki galo suvokta šalis E, kartu turiu galvoje dvi šalius Indijos ir kitų šalių pagrindus, tad šiame fronte tikrai daug ką galima dar nuveikti. Delegacija mm, ryšiam su Indija, kurios e, pirmininkas esu, tai būtent ta struktūra, kuri, kuri užtikrina ryšius su Indija. O ponui Vygandui noriu pasakyti, Jūs kalbėjot apie mm, mechanizmus, kuriais vėlgi būtų galima palaikyti ryšius. Paskutinį kartą Indijoje mes lankėmės 2015 m. vasarį, susitikom su nemažai Indijos atstovų, kurie tikrai mm, potencialūs mūsų bičiuliai kartu Indijos e, parlamento uh, su Indijos parlamento pirmininku ir tad dabar laukiu delegacijos iš Loksabos, e, būtent apie kurią jūs užsiminėt ambasadorių. Taip, mūsų delegacija labai aktyviai aptarinėjo mm, įvairius klausimus, rengė teminius susitikimus, kur buvo kalbama apie laisvosios prekybos susitarimą, humanitarinę pagalbą, bendradarbiavimas e, vandens projektų srityje, energetikos e, saugumas ir tikrai kiti svarbus abiem šalim rūpintis klausimai buvo aptarinėjami. O dabar mūsų delegacija vyks į Indiją Aš e, dar e, kitų delegacijų tuo pat metu vyks į Indiją, viena mūsų komiteto, kita IMKO. Tad mes ketinam susitikti su keletų Indijos ministrų, su Loksabos atstovais, bet daugiausia mm, laiko praleisim Bagalore. Ten apsilankysim ne vienoj bendroviai kad matytume, kaip, kaip iš tikrųjų mm, kas daroma. Tad e, turėdami platesnės patirties mes iš tikrųjų vertingiau galėsim aptarinėti mūsų prerogatyvos klausimus ateityje. EPP vardu ponas Prėda. Ačiū ponė pirmininkė, norėčiau pirmiausia pasveikinti poną ambasadorių ir poną Vyganda, labai malonu, kad e, jūs atvykot ir e, prabilot net vokiškai, bet dabar vėlgi numatomas delegacijos apsilankimas Indijoje ir aš pats dalyvausiu tame vizite. Mūsų tikslas tai ateityje ne tik, kad pagilinti ryšius su Indija e, ekonomikos, saugumo, kitose srityse. Indija ir Europos Sąjunga - tai didžiausios pasaulio demokratijos. Mūsų ekonomika milžiniška pasaulio mastu. Tarptautinėme kontekste mūsų suartėjimas tikrai yra labai svarbus. Turiu du klausimus. Vieną pirmiausia ponui ambasadoriui dėl jungtinės karalystės išstojimo, breksito. Mm, nes vėlgi mes ne iki galo taip ir žinom, kogi nori Britai, dabar jau tarsi ryškėja tam tikri kontūrai. Bet aš klausiu ambasadoriaus, po jungtinės karalystės išstojimo, breksito, ar mes tiesiog galėtume išvelgti mm, tam tikrą naudą, kad mūsų abipusio ryšiai ES ir Indijos pasidarys glaudesni. Ir toliau ponu Vygandui dėl ponu Modi. Čia aš mastau apie nevyriausybinės Indijos organizacijas, apie regioninį uh, ir visos šalies e, lygį, ten palaikomi Indijos ryšiai su Šri Lanka, kitomis regiono valstybėmis ir kartu ryšiai su JAV. O kaipgi e, įvertintumėt Indijos ryšius su Pakistanu? Ačiū. Dabar ponas Kan. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti abiems ponams už tai, kad atvykot pas mus ir išdėstėt mintis apie ES ir Indijos santykius, nes mes kalbam apie du didelius e, galių blokus pasaulyje ir matom, kad ryšiai gerėja. Po klausimą pateiksiu kiekvienam prelegentui, pirmiausia klausimą ponui Vygandui ir Vieną porą paprastų klausimų ponui Pūri. Norėčiau paminėti tam tikrą m, mm, vieną sunkumą m, mm, ryšių. Tai yra žmogaus teisų klausimą. Aš pats e, iš pietų Azijos mane m, mm, įvaikino europiečių šeima ir tai buvo dėl skurdo mano šaly. Tad dabar žvelgdamas į Pietų Aziją ir um, vėlgi į ryšius tarp uh, Indijos ir Pakistano, tai matau, kad kliuvinys yra gerų ryšių Kašmyro klausimas nes visa vėl tai susiję dar su antrojo pasaulinio karo paveldo klausimais. Dabar jau padaryta didelė pažanga e, gerovės, e, žmogaus teisų, demokratijos klaidos prasme. Kita vertus, dabar matom, kas darosi pietryčių Azijoje. Tad klausimas toks. Dabar vėlgi, sakykime, sprogdinamos mečetės, uh, daromi kiti išpoliai. Ar vis dėlto tyriami pakankamai tokie atvejai, ar nevyksta šiais klausimais dialogo e, tarp Indijos ir Pakistano, atsižvelgiant kartu į Kašmyro žmonių mm, nuostatas, tad ką ES galėtų nuveikti. Gal ES šiaip jau vėlgi galėtų labiau domėtis ir nuvykti į delegaciją į okupuotą Kašmyro vietovę, kad įsitikintų, kas ten vyksta. Ačiū. Ačiū, ponė ambasadoriu, ačiū, ponė Vygandui. Turiu porą klausimų susijusių su žmogaus teisų apsauga. Pone Vygandai, jūs sakėt, kad turėtų būti nuolat palaikomas dialogas žmogaus teisų klausimų. Tačiau ar tas klausimas, ar, ar diskriminavimo prieš dalių bendruomenę klausimas buvo paprastai keliamas per susitikimus. Toliau kitas klausimas - bendradarbiavimas jungtinių tautų kontekste mm, žmogaus teisų klausimų. Kovo mėnesį dabar e, bus įvertinama padėtis Šri Lankoje, ar ten ne, nėra karo kaip po tokio, tai kaipgi e, apie galimą bendradarbiavimą tarp vyriausybių, kokiu rezultatu galima tikėti Šri Lankos atveju. Nes vėlgi tai paveiks ir mūsų būsimus parlamento ryšius su Indija. Ačiū. Toliau ponas Šavhauseris. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė ambasadorių. Indija yra didžiausia pasaulio demokratija, tačiau tai yra įvairių, įvairių, įvairių prieštarų frontas ir matom santykiai ir pus pusiausviros pastangos su, sukurti su tokiom didelėm kaiminėm kaip e, Kinija, JAV, su Rusija ir visa tai vyksta kažkaip atskirai nuo mūsų ryšių. Tad mums tenka dabar naujas uždavinys ir, manyčiau, ponas Preda, naudod, mąstydamas apie Indiją, permastys vis dėlto e, šiaip visą pasaulį pusiausviros, jėgų pusiausviros prasme. Dabar buvo pasakyta, kad taip, jungtinės karalystės išstojimas tai galimybė persvarstyti ES projektą, bent jau Prancūzijoje. Mm, persvarstymas apskritai ES, ne, jos neatmetant, nebūtinai atmetant, tad e, mastant apie pusiausvyrą ir daugia polariškumą, kurio pavyzdys yra jūsų šalis, didelė šalis. Na ir dabar m, mm, žmogaus teisų klausimas tarptautinės teisės kontekste. Taip, jūs turėjo tam tikrų konfliktinių santykių su kitom šalim, uh, matėm vėlgi, kad jūs rodėt pavyzdį, turiu galvoje Sirijos, Irako e, padėtį. Ir jūs, e, ir vėlgi aš noriu tik tai pasakyti, ne vien Europa gali jums kažką suteikti, bet ir jūsų šalis gali mums nemažai duoti, mums, Europai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Peterle. Taip, dabar aš suprantu, kad mes įžengėm į dinamišką bendradarbiavimo fazę ir išvelgiam tikrai didesnio bendradarbiavimo galimybių ateityje. E, kalbam ne vien tik tai apie bendradarbiavimą dėl laisvosios priekybos, ekonominių klausimų. Matom, kiek ES ir jos valstybės narės ar Indija įgyvendina bendrų projektų. Taip, mus vienyje bendras požiūris į pasaulį ir bendra atsakomybė. Tad žvelgiant į ateities galimybės, tai mm, kad juomis pasinaudotume, reikia aiškios strategijos su aiškiais prioritetais. Čia buvo, jūs paminėjot tam tikrus panašumus tarptų dviejų pasaulio didžiausių demokratijų, bet jūsų ir mūsų visuomenės e, susiduria su išbandymais, e, kaip galima išlaikyti įvairovę ir ta prasme ES ir Indija tikrai gali parodyti pavyzdį. Paminėčiau kultūrinį aspektą, e, šitą kultūrinį aspektą, kuris tikrai galėtų būti pavyzdys ar įdomus ir kitiems. Ačiū, ponas Laininas. Labai ačiū už diskusiją ir tikrai ačiū, tai yra ta diskusija, tai yra mūsų tas toks pasiruošimas e, apsilankimui po dviejų savaičių. Taip dabar buvo paminėtas breksito klausimas, galima jo nauda, bet kita vertus to e, vis dėlto buvo kalbama apie multipolariškumą Aš manyčiau, kad nepaisant breksito, kad Indiją jūs ir toliau įvertinsit atitinkamą Europos Sąjungą. Kalbant apie ekonomiką, jos potencialą buvo paminėta e, priekybos investicijų susitarimas, bet e, gal būtų galima nepamiršti ir aplinkosaugos tam tikrų produktų susitarimo. Tie vadinamieji aplinkosaugos pro produktais irgi būtų galima priekiauti. Turiu klausimą ambasadoriui, ar jūs mastot apie priekybą emisijų leidimais, nes e, antai ES dabar tą daro, Kinija daro, e, o kaip su Indija. O dėl investicijų. E, investicijų į Indiją. Tai yra tam tikra sistema, ar yra planų reformuoti šito, šitokią sistemą. Be to yra nemažai e, infrastruktūros kaimiškose vietovose projektų. Tai vėlgi galima galbūt pasinaudoti ir mūsų patirtim, kurios mes nemažai esam sukaupę. Azov. Ponas Vašin, ponė pirmininkė, kolegos, aš esu irgi Britų sandraugos e, narys ir labai didžiuojuosi tuo, ką jūs pasiekėte. Jeigu pagalvosime, kiek Indija pasiekė nuo savo nepriklausomybės, tai iš tiesų tai yra tikras stebuklas. Indija nusipurtė tas kolonializmo dulkės nuo savo kojų ir tapo pasaulinio lygio svarbos valstybė. Bet aš Kadangi noriu Indijai tik gero, noriu perspėti jūs apie vieną nepagėdaujamą teisybę, vieną dėmę tame pasiekimų sąraše. Tikrai su dideliu liūdėsiu kalbu apie tai, kas vyksta Kašmyro žemėje. Ir man labai liūdna, kaip Indija elgesi su Kašmyro vietiniais gyventojais. Iš tiesų gailestauju, kad Indija nekreipia dėmesio į tiesioginius prašymus pakeisti situaciją, kurie atkeliauja iš jungtinių tautų. Aš su didelė atjauta tūkstančiams nekaltų žmonių, laiko, kurie yra laikomi be teismo sprendimo, kurie buvo uh, nužudyti dėl to, kad išpažino savo tikėjimą, dėl to apgailestauju. Ir man atrodo, kad jeigu Indija nori būti viena iš pirmaujančių ekonomikų pasaulyje, ji uh, negali Kašmyre elgtis taip, kaip elgėsi iki šiol. Junktinės tautos prašo siūsti stebėtojus į Džemūrą ir Kašmyrą. Tai turi būti ir padaryta. Taip pat e, saugumo, e, saugumo pajėgos e, turi būti nuteistos už, už savo padarytus nusikaltimus. Taip pat reikia užtikrinti žmonių teisės ten. Uh, Visą tai sakau kaip tas, kuris nori būti jūsų draugas, nes geriausi draugai yra tie, kurie pasako tiesą į akis, net jeigu ta tiesa yra nepatogi. Ačiū. Liko trys kalbėtojai. Pone Gil, ponas Karber ir ponas Panzeri. Pone Gil. Ačiū pirmininkė, ekscelencija ambasadoriu, pone Vygandai. Sveiki, malonu, kad lankotės pas mus. Pone Vygantai, žinau, kad jūs jau kalbėjote apie tai, ką noriu paminėti ir aš, kad būtent šiuo laiku, kai pasaulio tvarka iš tiesų keičiasi ir dėl to mes turime glaudinti savo dialogą ir ryšį su Indija ir ieškoti, kaip mūsų strateginė partnerystė galėtų būti perkelta į aukštesnį lygmenį. Visi žinome, kad Indija yra didžiausia demokratinė valstybė pasaulyje ir greičiausiai besivystanti, besivystančios ekonomikos šalis ir labai tikėtina, kad ji taps lyderė informacinių technologijų, kosmoso technologijų ir atsinaujinančios energetikos srityje. Bet e, kas yra dar labai svarbu, tai jos geografinė padėtis. Ji yra tarp rytų ir tarp artimųjų rytų, kur vyksta labai daug visokiausių dalykų ir tarp tolimųjų rytų taip pat. Ir manau, žiūrint iš Indijos perspektyvos, ES Indijai taip pat gali būti gera partnerė tose netikrumo, tuo netikrumo metu. Ypač jeigu pažiūrėsime, kaip Indijos regione veikia Kinija ir prisiminsime tą protekcionistinius, protekcionizmo apraiškas JAV. Ir pono Preda rengiama nuomonė AFET komitete yra puikia proga pasižiūrėti į tai, kaip mūsų santykiai galėtų e, eiti pirmin dabartinėme kontekste, skaitant ir Brexit ir kitus dalykus. Taigi reikia galvoti, kaip mūsų santykiai padaryti dar glaudesniu ir man nerima kelia tolesnė veikla po viršūnių susitikimo. Ir noriu paklausti, pono Vygant, kokie bus prioritetai ponios Mogerini vizito metu šiais metais? Kokios bus temos aptartos viršūnių susitikime? Kokią pažangą pavyko padaryti nuo praėjusio viršūnių susitikimo? Manau labai svarbu ES įgyti naują pagreitį ir toliau plėtoti mūsų santykius su Indija. Ačiū. James Carver. Dėkui pirmininkė, ačiū, kad suteikėt man žodį. Be abejo, diskusijų vyksta labai daug. Ekscelencija ambasadoriau, sveiki atvykę. Aš buvau tas, kuris buvo už, Europos, už Junės karalystės atsitraukimą, išėjimą iš Europos Sąjungos. Taigi aš norėčiau kalbėti apie Junės karalystės ir Indijos santykius, ne Europos Sąjungos. Ir manau, kad mūsų dvišaliai santykiai yra tikrai labai tvirti ir jūsų valstybė ir mano valstybė yra įsipareigojusi e, Britų sandraugai ir manau, kad ES tokio įsipareigojimo niekada ne, nesugebės užtikrinti. Ačiū ir galiausiai panas Panzerį. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš manyčiau, kad 13. 13. viršūnių susitikimas vykęs praėjusiais metais tikrai parodė, kaip yra suartėję ES ir Indijos santykiai. Bet nepaisant tų gerų santykių, kuriuos šiandieną matome, reikėtų vis tik tai grįžti prie to, kas mano galva yra labai svarbu. Bent jau man, kaip žmogaus teisų pakomitečio pirmininkui. Reikia labai atvirai aukšto lygio, aukšto lygių e, apsikeisiu nuomonėmis ir padiskutuoti apie žmogaus teisės. Ir to nėra buvę nuo 2013 metų. Ir manau, kad delegacijų būsimi vizitai labai tam pasitarnaus ir ten reikėtų ypatingą dėmesį skirti žmogaus teisų padėčiai. Ir reikia visiems pademonstruoti atvirumą. Bent jau to mes siekėme savo pakomitetyje ir norėčiau paklausti ambasadoriaus, ar jis pritartų uh, kad reikia kalbėti apie žmogus teisės ir ar jūsų valstybė yra pasiruošusi pradėti tokį dialogą. Gerai, dėkui. Turime 15 minučių maždaug baigiamosiams pastaboms. Pirmą suteiksiu žodį ambasadoriui, o po to ponui Vygandui. Tik tai dar pridurčiau vieną klausimą. Ar buvo nustatyta data, kada jau vyks kitas ES ir Indijos viršūnių susitikimas? O dabar, ponė ambasadorių, žodis jums. Ačiū pirmininkė, atsakysiu, kad data buvo pasiūlyta ES ir mes laukiame atsakymų. E, prašyčiau, gerbiamas pirmininkė, mane sustabdyti, nes nežinau, kaip per dešimt minučių visus tos klausimus atsakyti. Bet pradėsiu nuo pirmojo. Brexitas, Indija, Britanija ir taip toliau. Kas į ką žiūri iš kokio kalėjimo? Uh, Na, norėčiau, kad jūs pažvelgtumėte į garbiuosius parlamentarus. Kiek jų atstovauja kokius interesus. Suprantate, kad vienai par kitaip esame tarpusavėje susiję. Indija ir Didžioji Britanija turime ilgą bendrą istoriją, bendrą ekonominio bendradarbiavimo istoriją. Taigi Indija ir toliau suinteresuota plėtoti ir stiprinti santykius su Junktinė karalystė, kurios ministrė pirmininkė vienu iš savo pirminių vizitų pasirinko būtent Indiją. E, tai e, daug ką paaiškina. Daugelis klausėte apie manęs apie mano nuomonę apie ES po Brexito. Vakar simpozijume kalbėjau šią temą. Brexitas ir Europos struktūra yra jūsų suvereni teisė. Bet aš manyčiau, kad jeigu būtumėte likę visi kartu, tai e, ta maksimali nauda būtų buvusi didesnė tačiau vis dėlto 27 valstybių ES yra vis tiek mums didžiulė, didžiausia priekybos partnerė. Pateiksiu keletą skaičių. Kolegos iš Junktinės karalystės taip pat turėtų tai įsidėmėti. Mūsų bendra priekyba yra 80 milijardų e, viena iš didžiausių, o jungtinės karalystės įnašas yra 13 milijonų, milijardų. Vokietija, aišku, yra numeris vienas, po to seka Belgija. Šiais metais Belgija pasivijo e, Junktinė karalystė. Indijos labui tiesa mūsų yra priekybos balansas su Junktinė karalystė, tačiau reikia spręsti migracijos ir kitus klausimus. O kalbant apie Europos Sąjungą, tai jos technologiniai gebėjimai ir tas potencialas bei pasauliniai standartai leidžia jai išlikti pagrindinę mūsų priekybos partnerę. O kalbant apie užsienio tiesioginės investicijas, tai per pastarosius 15 metų Indija pateko iki 300 milijardų eurų vertės tiesioginės užsienio investicijos, bet vis dėlto nors Junktinė karalystė buvo didžiausia investuotoja, jos investicijos sudarė nedaugiau nei 25 procentai. Taigi Indijai labai svarbus santykiai su visa Europos Sąjunga, jie buvo ir išliks labai svarbus. Mes norime, kad jūs būtumėte augančiai augantį ekonomiką, nes jūsų augimu esame mes suinteresuoti, jūsų augimas reiškia mūsų augimą. Taigi manau, kad atsakiau į šį klausimą. Jeigu norėtumėte detaliau pasikalbėti, tai po posėdžio galėsime susitikti. O kai dėl žmogaus teisų klausimo, Tai noriu Jūs informuoti, kad 1946-48, kai buvo pasirašyta Žmogaus teisų deklaracija Indija buvo tarp jos rengėjų ir signatarių. E, esame valstybė, kuris suvienyje turbūt didžiausia įvairovė. Ir čia jūsų išsakyti idealai yra artimi ir mums, mes juos giname taip pat. Taigi noriu jūs patikinti, kad tai yra bendro intereso sritis mums ir pasauliui. Turbūt žinote, kad įvyko netgi septyni diskusijų raundai e, ir tikėtina, kad jie vyks ir toliau. Europos Sąjunga kai kurias struktūras nori keisti ir tai yra mums aktualus dalykas, mes sekame šios dalykus, susitinkame ir su pranešėju. Mm, na ir šiuo atveju mes e, e, esame suinteresuoti tuo, kas vyksta. Jūs klausite taip pat ir apie Šrilanką, ir apie kitus dalykus. Mums e, ne aš turėčiau atsakinėti į šios klausimus, noriu pasakysi, pasakyti, kad kai procesas prasidėjo, mes siekėme šį klausimą kuo palankiau išspręsti. Prabėgo daug metų, Ir e, mes turėtumėm įsiaiškinti, kas palankiausia pasaulio ir Šrilanko žmonėms, kas ypač aktualu. Tikiuosi, kad atsakiau į didžiąją klausimų dalį. O dabar keletas žodžių e, klausimų, kurį uždavė du jūsų garbėjai nariai. Visiškai suprantu, kad uh, kartais aplinkosauginiai dalykai nustumiami į šalį dėl e, kitų politinių klausimų. Jūs turbūt man pritarsite, kad jungtinės karalystės atstovai yra suinteresuoti e, Pakistano klausimo sprendimo. Ačiū ponia Bašir už gerus palinkėjimus. Aš nežinau, kaip net atsiliepti juos. E, Noriu pasakyti, kad Džaipūras ir Kašmyras. Džamūras ir Kašmyras yra neatsiejama Indijos dalis. Jūs, aišku, galite turėti savo nuomonę, bet tai yra neatsiejamos teritorijos, kuriuose reguliariai vyksta rinkimai, o pagrindinė vyk... o valdančioji partija yra labai aktyvi, jai vadovauja ponia. E, kuri yra pagrindinė ministrė. E, e, Džamūrė ir Kašmyrė taikoma teisės viršenybė, veikia aukščiausiasis teismas, taigi laikomasi visų teisės aktų. Ir ponė, kadangi jūs m, mm, gimėte toje valstybėje, tai aš norėčiau, kad jūs pakviestumėte ją baigti E, gazdinti pasaulį, baigti gazdinti teroristiniais išpoliais ir taip toliau. Mūsų ministras pirmininkas apsilankė Lahone, aišku, asmeniais tikslais prie ministro pirmininko anūkės vedybų progą. Bet tokių galimybių, galimybių tartis nebus, kol būsime grasinami terorizmu, kol terorizmas bus e, toleruojamas e, toje e, teritorijoje ir skatinamas. Aš tikrai negaliu pritarti jūsų vertinimams, kad tai yra okupuotoji teritorija. Ačiū. Labai ačiū, gerbiamas ambasadoriu. Tikrai netikėjau, kad šis klausimas bus keliamas šį ryt. E, aš buvau papraštas nevartoti termino cherry picking angliškai, tai yra palankiausių elementų išsirinkinimui. E, e, vokiškai tai yra rozinen picking, tai yra razinų išrinkinėjimas. Dabar žodis ponui Vygan. Labai ačiū. Aš norėčiau visų pirma padėkoti Jo ekscelencijai ambasadoriui už jo vaidmenį, už e, ES e, Indijos santykių propagavimą ir plėtrą. Tikrai aš tikiu, kad per tam tikrą laikotarpį buvome juos šį tikslą šiek tiek pamiršę ir dabar tikimės, kad e, prie jo grįšime ir kad žmonės, kurie atsakingi už jų mm, santykių skatinimą, tikrai prie to prisidės. Kalbėjote apie ministrą pirmininką Modi kaip vieną iš pagrindinių Indijos ES santykių propaguotoją. E, galbūt reikia atsakyti savo klausimą, ar mūsų užsienio politika yra pakankamai dinamiška, ar Indijos užsienio politika yra pakankamai dinamiška mūsų atžvilgių. Aš manyčiau, kad um, abiem atvejais galime atsakyti teigiamai. O kažkokie komentarai dėl konkrečių santykių su konkrečiais kaimynais galbūt turėtų palikti būti palikti kitoms progoms, bet aišku, esame suinteresuoti aktyvę, o ne pasibę užsienio politiką. Kalbant apie Kašmyrą, tai aš norėčiau Jums priminti, kad ES e, taikos, e, teisėtvarkos, e, ramybės atstatymas Kašmyro regione ir jo gyventojų saugumo užtikrinimas yra esminis prioritetas. Ta pati reikia pasakyti ir apie Pakistaną. Mes pasisakome už Indijos ir Pakistano susitaikymo dėl Kašmyro procesą ir čia skatintume dialogą. Norėtume pakviesti Kašmyro žmonės, kiek įmanoma, geriau dalyvauti šiame procese. Taigi mūsų pozicija nesikeičia ir mes e, norėtumėm priminti, kad būta tam tikrų siekių tarpininkauti anksčiau ir dabar. Mūsų kolegos yra lankęsi Islamabade su šiuo tikslu. Taigi E, reikalui esant teikiama ir humanitarinė pagalba. ES ir toliau situaciją stebi, palaiko santykius su abiejų valstybių vyriausybė, užsiemame aktyvę tarpininkavimo veiklą, bet tik tada, kai esame to prašomi. Ir jau taip aišku, kad Indijos ir Pakistano santykiai yra esminiai tam, kad Pietų Azijoje įsivyrautų taika ir saugumas, kad vyktų regioninės integracijos iniciatyvos. Taigi mes remiame SAK kaip regioninę organizaciją. Pane Lokbila klausė apie žmogaus teisės. Iš tiesų, tai yra diskusijų objektas. Apie tai diskutuota ir anksčiau, nes diskriminacijos mažinimas ir ilgainių uždraudimas mums yra labai aktuolus tikslas. Pone Džilį klausia dėl būsimų renginių. Iš ties tikiuosi, kad dirbant kartu su ambasadoriumi bus galima suorganizuoti vyriausiojo įgaliotinio apsilankymą Indijoje dar iki, iki aukščiausio lygio susitikimo. Čia pagrindiniai aptarimo objektai būtų ne tik tai dvišalių santykių gilinimas, bet ir bendradarbiavimas su Indija kaip strateginė ES partnerė, pagrindiniais elementais, ar dėl artimųjų rytų, ar Afganistano, siekiant užtikrinti saugumą Afrikoje. Čia mūsų bendradarbiavimas turėtų būti gilinamas. Taip pat siekiame plėsti dvišalius santykius, e, siekiant užtikrinti e, saugumą, siekiant reaguoti į grėsmes. Taip vertiname ir pažangą, e, apie kurią kalbėta ir kurie džiaugtasi praeito aukščiausio lygio susitikimo metu dėl prioritetų, tai kol kas jų nepristatinėsiu, nes aš manau, kad aukščiausio lygio susitikime tai bus galima padaryti, mes tik tai galime akcentus sudėlioti, investicijos ir priekyba yra elementai, į kuriuos norėtumėm orientuotis, taip pat bendradarbiavimas saugumo srityje ir bendros politikos srityje, bei modernizacija, transformacija įvairiuose sektoriuose mums taip pat e, yra svarbu. E, galiausiai e, norėčiau patvirtinti tai, ką sako ponas Pansieri Iš tikrųjų mums reikia aukšto lygio dialogo dėl žmogaus teisų. Nekartą to esame pareikalavę ir esu tvirtai įsitikinęs, jog ilgainiui šiais metais, jeigu jie sugebėsime e, to išsiderėti, pono Breda pranešime apie tai yra kalbama, taigi mes turėsime dirbti tiesiogiai su pranešėju. Ačiū. Ačiū ponė Vygant, ačiū gerbiamam ambasadoriu už tai, kad atvykote. Tikrai diskusijos buvo labai vaisingos ir tikiu, kad 2017 bus svarbus ES Indijos santykiams. O dabar norėčiau pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Pakviesiu poną vicepirmininką. Prašau, ar galėtumėte kitą, kitai posėdžio daliai pirmininkauti Kitas klausimas bus aptariamas viešai. Taigi pasikeisime nuomonėmis su e, e, ponu Ivan Surkus, naujuoju ES delegacijos Egipte vadovu. Tie, e, kas turėtų išeiti iš salės, turėtų tai padaryti dabar.